Gerbiami ponios ir ponai, sveikinu visus susirinkus į šią salę, mėly kolegos iš nacionalinių parlamento, taip pat ir iš Europos parlamento. Sveikinu visus susirinkus į šią plenarinę sesiją e, e, Briuselėje. Ačiū, kad atvykote. Norėčiau pasveikinti ir e, Europos komisijos pirmininką Jean-Claude Juncker Ponai ir ponios, aš norėčiau visų pirma jūs supažindinti su šios dienos darbo tvarka. Netrukus aš oficiali, pasakysiu oficialią kalbą, paskui suteiksiu žodį komisijos pirmininkui Junker, paskui suteiksiu žodį trims kolegoms. E, kiekvienas iš, jūsų, kiekvienas iš tų kolegų galės pasisakyti po dešimt minučių. Visų pirma, pasisakys pane Pervonš Beres. E, ji yra parengusi e, pranešimą apie ekonominę valdyseną, e, dabartinę padėtį ir iššūkius. Paskui suteiksiu žodį poniai Lolita Čigane. Ji atstovauja pirmininkaujančią Latviją, yra iš Latvijos uh, parlamento ir kalbės apie ekonominę valdyseną iš nacionalinės perspektyvos. Paskui suteiksiu žodį e, Vokietijos Bundestago <coughs> biudžeto reikalų komiteto atstovai Norbert Bartle. Ir jis papasakos apie ekonominę valdyseną iš Vokietijos perspektyvos. Paskui įvyks klausimų ir atsakymų sesija. Ir aš jau iš karto dabar norėčiau Jums pateikti šiokių tokių pastabų apie šią klausimų ir atsakymų sesiją. Mes norėtumėm suteikti žodį kiek įmanoma daugiau kolegų. Tai reiškia, kad visi e, galėsime kalbėti tik ribotą laiką. Ir aš siūlyčiau, kad kiekvienas kalbėtų nelgiau kaip po dvi minutės. Europos parlamento nariams tai jau yra tikrai ilgas kalbėjimo laikas. Aš e, nepasakosiu jums ilgų istorijų, tiesiog pasakysiu, kad Europos parlamente dvi minutės jau yra daug. Žinau, kad jums tai atrodo labai trumpas laikas, bet prašyčiau vis dėlto laikytis to nustatyto kalbėjimo laiko. E, ant savo stalų matote ir vadinamasias kalbėjimo korteles – speaking cards. Taigi, jeigu jūs norėtumėte dalyvauti diskusijoje ir pasisakyti, tai užpildykite kalbėjimo kortelę ir atiduokite šią kortelę vienam iš salės darbuotojų, tam, kad mes galėtumėm jūs užregistruoti kalbėtojų sąraše. Mes norėtumėm suteikti e, žodį trims nacionalinių parlamentų nariams, o paskui vienam Europos parlamento nariui. Tokia būtų kalbėjimo tvarka. Komisijos pirmininkas Juncker turės išvykti pusę vienuolikos, nes turi kitų įsipareigojimų. Mes e, su juo susitarėm, kad e, jis apie pusę vienuolikos e, pabandys atsakyti patiktus klausimus ir paskui išvyks. Jis kalbės apie 5 arba 10 minučių. Taigi nepriklausomai nuo diskusijų eigos, pusę 11 mes diskusiją nutrauksime ir suteiksime žodį komisijos pirmininkui Junkeriui. I switch now to English, ladies and gentlemen. Ponius ir ponai, pereisiu prie anglų kalbos. Komisijos pirmininkas ponas ponė Junkerį, kolegė Beres, kolegė Čigan, ponė Bartner, kolegos, džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jūs Europos parlamente, čia trečiąją Europos parlamentinę savaitę. Šią konferenciją mes pradedame naują parlamentarizmo Europoje istorijos e, etapo, etapą. Mes padarėme didžiulę pažangą institucionalizuodami bendradarbiavimą tarp nacionalinių ir Europos parlamentarų. Džiaugiuosi, kad daugiau nei 120 parlamentarų iš 26 šalių dalyvauja šioje konferencijoje. Tai yra stiprus signalas, kad abi pusės yra pasišventusios gerinti mūsų bendradarbiavimą ir stiprinti Europos semestro demokratinę kontrolę. Aš asmeniškai esu tikras, kad mes, nacionaliniai ir Europos parlamentarai, nesame konkurentai, o greičiau partneriai bendro, bendrame darbe, užtikrinant atskaitomybę ir puoselėjant demokratinės priežiūros principą. Visi žinote, kad Europos integracija pasiteisins tik tada, jeigu remsis glaudžiu tarp, bendradarbiavimu tarp nacionalinių ir Europos parlamentų. Lisabono sutartis dar vadinama e, parlamentų sutartimi. Ši sutartis sustiprino nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento vaidmenį. Dabar nacionaliniai parlamentai yra labiau pripažįstami ir turi didesnius įgaliojimus, ypač e, kalbant apie subsidiarumą, informavimą ir dalyvavimą. Be to, Lisabono sutartie pripažįstama, koks svarbus yra bendradarbiavimas tarp šių institucijų ir todėl joje numatyta tarp parlamentinio bendradarbiavimo savoka. Ir e, Europos parlamentas jau ėmėsi įvairių pastangų, siekdamas įrodyti savo įsipareigojimą gerinant e, tarp parlamentinę dimenciją Europos Sąjungoje kaip ir įrodo 2009-aisiais patvirtinta rezoliucija. 2009-aisiais parlamentarizmo perspektyvos ES buvo labai geros, tačiau realybė pastaraisiais metais, e, krizės metais pasirodė esanti šiek tiek kitokia. Europa turėjo surinkti visą eilę krizės susitikimų ir visa tai paveikė mus visus. E, vis dažniau valstybių vadovai posėdžiaudavo už uždarų durų įvairiausių Europos e, vadovų tarybų e, susitikimai marginalizavo tiek nacionalinius, tiek Europos parlamentus. Mm, mes suprantame, kad nacionaliniai parlamentai rūpinasi komisijos vaidmeniu vertinant biudžetą iš ankstinėme etape. Mes taip pat rūpinamės esame susirūpinę tuo, kad reikia jums, nacionaliniams parlamentams, e, parodyti pavyzdį, kad e, įvairūs nacionalinių parlamentų komitetai, biudžeto komitetas taip pat turi suvaidinti svarbu vaidmenį biudžeto formavimo procese. Jūs esate atsakingi už tai, kad patikrintumėte, ar vyriausybė tinkamai leidžia biudžetą, taip pat e, turite dalyvauti rengiant biudžetą. Ir kitaip susidaro demokratinis vakumas, o to negalima pateisinti. Mums reikia daugiau Europos, kalbant apie biudžeto politiką. Tai yra vienintelis kelias į priekį. Krize mus išmokė vieno dalyko, būtent, kad negalime laikyti Europos ekonomikos tam tikrų juodųjų dėžių ar atskirų nacionalinių ekonomikų rinkinių. Tai, kas vyksta vienoje šalyje, paveikia ir kitas šalis. Šis iššūkis yra visos Europos iššūkis ir todėl jam reikia Europos sprendimo. Europos semestro tikslas kaip tik ir yra toks. Juo siekiama pateikti valstybėms narėms politinės gairės ir pagerinti ekonominį politikų koordinavimą ES valstybėse narėse ir politinėse kryptise. Šis koordinavimas turi vykti Europos lygiu. Mes palaikome tokį požiūrį, tačiau ne, nenorime daugiau Europos, jeigu tai reikš, kad turėsime atsisakyti demokratinio proceso. Turime užtikrinti demokratinę atskaitomybę, kalbant ir apie biudžetą. Ir todėl Europos parlamentas nuolat ragina komisiją užtikrinti galimybę e, teikti konkrečias ša rekomendacijas šalims prieš e, jas patvirtinant taryboje. Ir todėl Europos parlamentas turi suvaidinti stipresnį vaidmenį bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais, kad būtų padidintas, e, padidinta atskaitomybė už Europos lygių priimamus sprendimus. Ponios ir ponai, kolegos, pasakysiu štai ką kad būtų užpildyta dabartinė demokratijos spraga, mums reikia, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas e, aktyviau dalyvautų sprendimų prieimime ir juos įgyvendinant. Mes suvokiame, kad e, dar reikės išspręsti daug problemų per ateinančias dvi dienas, kalbant apie Europos semestrą ir uh, konferencijoje pagal 13 straipsnį. Šiandieną taip pat aptarsime bendrą augimo strategiją ES, atliekant tarpinę Europos 2020 strategijos peržiūrą kurioje numatomi, matomos įvairios politikos užtikrinti tvarų augimą. Ir todėl, norint pasiekti gerų rezultatų, būtina koordinuoti mūsų pastangas. Šios diskusijos taip pat bus e, svarbios atsižvelgiant į pavasario vadovų tarybą, kur bus kalbama apie ekonomikos valdysenos sistemą. Jeigu norime, kad Europos semestras pasiteisintų, visi turime prisimti atsakomybę. Aš tikiuosi, kad diskusijos su jumis bus konstruktyvios, o bendradarbiavimas puikus. Šią konferenciją atvertėme naują Europos demokratijos e, puslapį. Ir tuo turėtume didžiuotis ir taip pat stengtis, kad šis naujas etapas būtų sėkmingas. Kolegos, tikiu, kad per šias dvi dienas diskusijų metu išsikristalizuos tam tikri sprendimai, taip pat bus padarytas spaudimas ir komisijai, kurią atstovauja jos pirmininkas, kuriam dabar ir norėčiau suteikti žodį. Äh, Gerbiamas pirmininkė, Ponios ir ponai, gerbiami parlamentarai ir parlamentarės, europiečiai e, ir, ir e, kolegos iš nacionalinių e, parlamentų ir Europos parlamento. Kartu su Martinu Šulcu aš išgyvenu ypatingus įspūdžius. Man iš pradžių pasakyta, kad aš turiu laiko iki po 10-15, bet iš tikrųjų galėsiu čia iki 10-30 pabūti ir tikiuosi, kad mes turėsime pakankamai laiko klausimams atsakymams. Mes susitarėme dėl to su pirmininku ir šiandieną um, um, iš komisijos pusės pasakysiu jums, papasakosiu jums, kaip mums sekasi. Man labai malonu čia dalyvauti šiandieną ryte ir e, pasisakyti čia, pasisakyti čia Europos parlamentinėje e, savaitėje. Iš tiesų, Šitas planas pasirodė krizės viduryje, tačiau dabar šitą tradiciją jau įsigalėjusi, mes jau susite, susitinkame čia ketvirtą kartą per tokio pobūdžio susitikimą. Jūsų šiandienos ir rydienos diskusijos tik liudija tą faktą, kad tai, ką mes aptarėme ir darome Europos lygmeniu, yra visų bendras interesas ir bendra atsakomybė. ES yra bendras valstybių narių ir Europos institucijų kūrinys ir todėl turi išlaikyti e, patikrinimo, teisėtumo ir atskaitomybės testą visais lygmenimis e, ekonominė valdysena ir eko, Europos semestras yra nelabai suprantami dalykai mūsų piliečiams. Ir mes, man patinka e, išsireiškimas ekonominė valdysena, man visada jis patiko nuo pat to laiko, kai prasidėjo Europos e, monetarinė politika e, numatyta Maastrichto sutartyje. Ir aš jau 91 e, metais pirmą Europos semestrą, pirmam Europos semestrui pirmina, pir, pirmininkavau. Ir džiaugiuosi, kad ši savoka ir toliau plėtojasi. Kai kas sako ekonominis valdymas, kai kas sako ekonominė nevaldysena, įvairiai vadinama ši savoka, bet e, visa tai yra įvairūs vardai to vieno proceso, kuris turi vykti. Nuo pat šio Mastrichto proceso pradžios Aš pasisakiau už ekonominės politikos koordinavimą. Ir aš prisimenu įvairiausių pavyzdžių iš praeities. Pavyzdžiui, 1997 metais vadovavau lapkričio vadovų tarybai, kuri buvo skirta būtent ir išskirtinai ekonomikos politikos koordinavimui. Ir parlamentarai bei valstybės narės turėjo iš naujo perskaityti visus dokumentus tam, kad būtų tikri, kaip reikia tinkamai įgyvendinti visas nuostatas. Taip pat tais pačiais metais prasidėjo Luksemburgo procesas skirtas užimtumo politikai. Aš taip pat vadovavau tai tarybai. Ir todėl turiu labai daug prisiminimų. Kalbant apie, tiek kalbant apie ekonomikos politikos koordinavimą ir taip pat užimtumo politiką. Visa tai susiliejo į vieną kituose procesuose – Ir kaip tik šiandieną apie tai ir kalbėsime. Visą tai vadinasi Europos semestru. Ir šis procesas yra daug nuoseklesnis nei kad ankstesni procesai, kurie buvo daug labiau sudėtingi. Europos semestras nėra kažkokia literatūra, tai nėra draugiškas susitikimas prie taurės vyno ar bokalo alaus. Tai yra rimtas dalykas ir Europos semestras privalo būti mūsų visų atsakomybė, tiek tarybos, tiek komisijos, tiek Europos parlamento, o taip pat ir nacionalinių parlamentų bendra atsakomybė. Ir būtent nacionalinių vyriausybių, nacionalinių parlamentų atsakomybės išvados, atsakomybė išvadose Europos semestro nepakankamai stipriai pabrėžiama, nes tai yra procesas, kuris, kurį privalome įgyvendinti visi kartu jeigu mes, mes turime visi jausti atsakomybę už šį procesą, nes jeigu tai bus kažkas tokio, ko nesupras niekas, nei piliečiai, nei vyriausybės, nei nacionaliniai parlamentai, tuomet iš to nieko ir nesigaus. Aš komisijai pirmininkauju dar netaip ilgai. Nacionalinė dimensija mane lydi jau nuo pat pirmosios darbo komisijoje dienos. Ir iš manęs vis reikalauja atsiskaityti, ką pasiekiau, ką mūsų komisija pasiekė nuo pat pirmųjų darbo dienų, bet e, man tai visiškai nerūpi, negalima daryti kažkokių išvadų, kol dar e, neįsivažiavome. Reikia palaukti ir pasižiūrėti, kaip dabar įsibėgėjęs darbas e, klostysis toliau. Tai nėra mano komisija, aš negaliu už ją būti vienas atsakingas, tai yra ES komisija. Svarbu, kad mes pasistengtume pasimokyti iš e, artimos praeities e, pamokų, tiek finansų, tiek ekonominės krizės. Mes turėjome įvertinti nacionalinius biudžetus ir mes e, tai stengiamės daryti subtiliai. Nėra kažkokių bendrų taisyklių, kurios galiotų visoms valstybėms narėms. Visos valstybės narės yra skirtingos, turi savo socialinius, ekonominius ciklus, savo tradicijas. Ir tie procesai ir taisyklės skiriasi įvairiose šalise. E, trims šalims skyrėme iki kovo mėnesio dar papildomą laiką, kad e, jos prisiderintų prie dabartinių reikalavimų. Tai yra Italija, Prancūzija ir taip pat Belgija tam tikrą prasme. Mes pradėjome peržiūros ekonominių politikų koordinavimo instrumentų peržiūra, tai yra tas šešių dokumentų paketas ir dviejų dokumentų paketas. Mes atsižvelgiame į realybės, realybę, į dabarties reikalavimus ir todėl peržiūrėme šioms trims šalims savo išvadas ir skiriame tą papildomą laikotarpį. Mes kalbame apie Europos semestrą, kalbame apie ekonomikos valdyseną, dviejų, šešių dokumentų paketą, taip pat finansinį susitarimą, mm, minime tam tikrus įvairių sutarčių straipsnius ir suvokiu, kad tie, kas mūsų klauso, nelabai supranta, apie ką čia kalbame. Todėl būtina viską išversti į mažiau techninio, daugiau politinio pobūdžio kalbą, kad ji būtų labiau visiems suprantama po kelių savaičių po kelių savaičių pradėję savo darbą mes pradėjome Europ, gyveninti Europos investicinį planą, investicijų planą. E, jį sudaro 315 milijonų, e, milijardų eurų. Apie tai kalbėjau ir Europos parlamente, pradėjęs eiti savo pareigas Liepos mėnesį. Dabar. Anksčiau tai buvo tik tai 300 milijardų, dabar padidėjo 15 milijardų, pareikalavus Europos parlamentui. Ir negalima nuvertinti šio plano svarbos, nes Ir Europos komisija, mano Europos komisija, mano vadovaujama Europos komisija privalo nuolat bendradarbiauti su Europos parlamentu, kadangi tai yra demokratinė būtinybė. Komisija privalo paisyti savo įsipareigojimų. Ir investicijų planas buvo priimtas teigiamai, todėl kad mes pradėjome apie jį kalbėti dar tik tais jį kurdami, nes kaip tik ir laikėmės tos nuostatos, kad reikia bendrabiauti su parlamentu. Ir norėjome, kad Europos parlamentas taip pat, kaip galėdamas greičiau, patvirtintų teisinį dokumentą. Ir čia norėčiau tarti dar keletą žodžių. Taryba ir komisija būtų galėjusios pačios priimti tą dokumentą. Tačiau aš Europos parlamentui pažadėjau rehabilituoti bendrijos metodą. Tai reiškia, kad Europos parlamentas taps taip pat teisėkuros institucija kalbant ir apie tokio pobūdžio tekstus, taip pat ir apie investicijų planą. Šis investicijų planas daugeliu požiūrių išryškina paradigmos pokytį. Iki šiol Europos biudžeto biudžetinė linija, eilutė, buvo paremta tiesioginių subsidijų principu. Tačiau mes suvokiame, kad subsidijos nebegali būti laikomos įprastu lėšų paskirstimo metodu. Mes suvokiame, kad būtina, jog skirta suma atitektų tiesiogiai realiai ekonomikai. Todėl leidome Europos investicijų bankui taip pat apsispręsti dėl to, kur tos investicijos labiausiai reikalingos, nes būtent šis bankas yra arčiausiai realybės. Ir aš tikiuosi, kad šis, šis požiūris pasiteisins. Aš aptariau visą tai beveik su visais ministrais pirmininkais ir Manau, kad bendra šio plano suma iš tikrųjų bus dar padidinta. Mes norėjome stabilumo ir augimo paktui taip pat suteikti dar daugiau svorio, kurio jis nusi, nusipelno. Nes ne, nemanome, kad skolos dėjimas prie skolos e, bus koks nors e, sprendimas, atneš koks nors geras sprendimas. Svarbiausia visada vykdyti struktūrinės reformas, kurios, aišku, įvairiose šalise yra skirtingų intensyvumo ir masto. Bet vien jų taip pat nepakanka. Reikia ir politikos, kuri būtų e, e, orientuota į augimą. Ir todėl šis investicijų planas taip pat e, prisidės šioje srityje, konsoliduojant biudžetą ir vykdant struktūrinės reformas. Taip pat norėjome stabilumo paktui pridėti daugiau lankstumo. Ir šiuo tikslu sausio 13 komisija paskelbė savo komunikatą, kuriame kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į būtinybę užtikrinti augimą ir investicijas ir kad tam būtina į stabilumo ir augimo paktą įnešti šiokį tokią lankstumo aspektą. Aš labai glaudžiai bendradarbiauju su socialiniu, už socialinius reikalus susijusiu komis, atsakingu komisaru. Jis taip pat prisidėjo prie to komunikato teksto. Ja, dėkol. ja, Korun Kalmer. Moi, je ne voudrais pas que la Commission euh, Dabar nenorėčiau, kad mano vadovaujama komisija nurodinėtų valstybėms narėms. Norėtume, kad mes kartu šiaip jau galėtume geriau valdyti bendrą e, valiutą, palaikydami dialogą, e, diskutuodami tais klausimais. Taip, suprantama, e, apskritai labai svarbu, kad bendras tas valdymas būtų gyvesnis ir kad jis vyktų palaikant nuolatinį dialogą e, su taryba, su parlamentu, kartu su nacionaliniais parlamentais, tam, kad būtų galima vėlgi nustatyti tam tikras konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms, nes e, šiaip jau e, reikėtų pirmiausia įsigilinti į valstybių narių uh, E, realybę ir iš, tuo rem, rem, remiantis e, leisti rekomendacijas, tiesiog lankantis e, nacionaliniuose parlamentuose, susitinkant su nacionalinės pilietinės visuomenės atstovais. Tad iš tikrųjų reikia, tik tokiu būdu tada bus entuziastiškiau priimamos nacionalinės rekomendacijos. Tad mūsų taisyklės turėtų būti nuspėjamesnės, veiksmingesnės ir turėtų vėlgi jų laikytis visos valstybės narės, vyriausybės, ar tai būtų vadinamos naujos ar, ar jau patyrusios, bet kita vertus taisyklės taikomos visiems ir, ir nuo jų negalima nukrypti vien šalių pagrindų. Tad nustatant taisyklės, jų iš karto reikia taikytis. Ir tokiu būdu, kai turėsim jau tą e, koregavimo programą, tai tada reikės įvertinti, kaip, e, kaip, tai, kaip valstybės narės vykdo, laikosi rekomendacijų, įgyvendina reikiamas priemonės. Tad kalbam apie Europos e, tam tikros sąrangos pusiausvyrą. Tad man Europos vadovų taryba praėjusių metų uh, gruodį pavedė kartu su Europos tarybos pirmininku parengti, e, e, parengti e, ataskaitą kartu su ir tad tikrai e, tam labai svarbus yra ir Europos parlamento e, dalyvavimas ir tokiu būdu e, svarbus bendradarbiavimas. Ponios ir ponai, šiandien nenorėčiau kalbėti per nelik ilgai, nes kitaip visas renginys neteks prasmės. Europos komisijos pirmininkas norėtų išgirsti, kas rūpia Europos parlamento, taip pat ir nacionaliniams parlamentams. Ką Jūs manote apie e, ekonominį valdymą, apie šešių pasiūlymų e, paketą. Taigi, e, aš manyčiau, kad būtų prasmingiau, jeigu aš nekalbėčiau, o klausyčiausi Jūsų. Tai neatsitinka kiekvieną dieną. Baigdamas noriu padėkoti uždėmesi. <clears throat> Vielen Dank, Herr Juncker. Ačiū, ponia Junkerė. Ir dabar norėčiau trumpai e, pristatyti tris pranešėjus ir pranešėjas. Pradėsime nuo ponios Štavanš Perez, kurią seks e, kolegė Čiganė ir po to e, kolega Bartlė. Pirmiausia, ponia Perez. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponai, E, pirmininkai, brangus kolegos, ponios ir ponai. Man iš tikrųjų didelė privilegija e, dalyvauti įžanginėme, įžanginėse diskusijose, per kurias kalbam apie ekonomikos valdymą ir jam tenkančius išbandymus. Taip dabar tai, ką mes e, nuveikėm krizės sąlygomis, Tai iš tikrųjų ta, tai mūsų bendro darbo dėka, mes antai jau įdėgiam e, bankininkystės savoką e, ir sąjungą ir kitus instrumentus. Kita vertus, taip ir matėm, kokia situacija Europos Sąjungoje ir matėm dabar tą tokį fatališką trikampį, e, kur, kuriame, į kurį patekusi Europos Sąjunga ir Eurozona. E, 11,4 procentai nedarbo, ūkio augimas mažesnis negu 1 procentas ir defliacijos spiralė tiesiog šoliuoja į priekį. Ir 1,4 procentai buvo e, infliacija ir po to priartėjo prie nulio, o 2014 metų e, pradžioje buvo defliacija. Tad vėlgi kita vertus yra ir netolygumų tarp valstybių narių, e, kurie dar pablogėjo. Ir čia keltini du klausimai. Ta proga norėčiau padėkoti ponu Junkeriu už tai, kad paminėjot, kas mūsų laukia. Dabar taip, ar, kaip mes vertinam ekonomikos valdyseną e, mano pačio šalyje e, tas, tas savokas svars, svarstoma ir ją žvelgiama santūriai. Gal vėlgi pirmiausia turėtume pažiūrėti į turinį šitos savokos. E, kalbėti ne vien tik tai apie procedūras, bet ir apie turinį kalbant apie ekonomikos valdyseną, vėlgi kalbėti apie e, politinius dalykus. Be to buvo paminėta E, kokių iniciatyvų ėmėsi Europos centrinis bankas, būdamas nepriklausoma e, institucija, vadovaujamas Mario Draghi, e, pagal jo suteiktus įgaliojimus tiesiog ėmėsi veiksmų palaikyti infliaciją 2 procentų ir vėlgi ir tokiu būdu vėlgi savotiškai buvo pasinaudota dabartinės ekonomikos valdysenos priemonėmis. Buvo paminėta e, vėlgi ta garsioji e, Junkerio iniciatyva, 315 milijardai eurų buvo laukiami labai, tai teigiama iniciatyva Ir tikrai reikėtų tada mąstyti apie ilgalaikę perspektyvą, apie ilgalaikį e, e, e, biudžeto deficitą ir turint galvoje mūsų svarbiausius konkurentus JAF ar Kiniją būtent mūsų padėtis šių konkurentų atžvilgių mus įpareigoja investuoti. Ir kita vertus vėlgi verčia mus mąstyti apie tai, kaip veikia ekonomikos valdysena ir kaip būtų galima e, įvertinti būtent tas sritis, e, kuriuose nebuvo pakankamai investuojama. Tad vėlgi mm, kalbam apie investicijų planą, kuris yra puikus, tikrai geras, tačiau juo į, visų, į visus klausimus neatsakysime. Tad todėl mes turėtume mąstyti apie pridėtinę vertę, būtent apie tai, ką duotų, jeigu veiktų mūsų taisyklės. Tad e, iš ties tuo planu prisidėsim prie naujo ekonomikos modelio e, kūrimo, kurio, kur, kuris e, įgalins mus pereiti prie labiau ekologiškesnės ekonomikos kad būtų galima vėl geriau perskirstyti lėšas pagal investicijų planą. Na ir buvo e, minėjama, minimas lankstumas, tam tikras tai yra gerai. Kita vertus, klausimų kelia štai kas, kad buvo taikomos e, skirtingos e, taisyklės prevencijos ir kitoje srityje bet aš tikiuosi apie tai mes turėsim dar progos pakalbėsim. Taip, pri, reikia pripažinti, kad investicijų plano reikia ir kita vertus vėl reikėtų konkrečiai įvertinti e, ekonomikos valdysenos padėtį. E, pritariu ponui Junkeriui, kad mes turėtume e, gyve, turėti gyvesnių taisyklių, kuriomis būtų galima pasitikėti. Ir mes turėtume uh, kalbėti apie tai, kad e, ekonomikos valdysena būtų grindžiama e, tinkamu, tinkama ekonomikos politika. Antai čia vartojamos tokios savokos kaip neutral, neutral e, fiscal ir panašiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad taip valstybės narės ir toliau diskutuos savo biudžeto padėtį Mes ES kitą vertus neturim tokio biudžeto, e, kuris būtų ekonominės politikos svertas, kaip kad biudžetas yra valstybių narių ekonominės politikos svertas. Europos Sąjungoje, eurozonoje mes neturim štai tokio, tokio, e, tokio mechanizmo. Tad o, jo reikia. Mums Reikia, kad Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai, komisija iš tikrųjų turėtų aiškę e, viziją. Jos mums reikia. Ir šiuo atveju čia kalbam ne apie taisyklės. Mes turėtume pirmiausia e, palaikyti demokratinį e, demokratinę diskusiją dėl būtent ekonomikos valdysenos, kuri būtų grindžiama ekonomikos politika. Ir dar vėlgi, aišku, reikės grįžti prie taisyklių, aptarinėti jas, tai yra mūsų demokratinių diskusijų pagrindas. Ir čia norėčiau paminėti dvi svarbes dimensijas. Pirmiausia, makroekonominė pusiausvyra, tai ką, kas nuveikta. Mes turim makroekonominės pusiausvyros taisyklės, Ir čia prisimenu buvusi komisijos narį Ren, kuris dabar e, užima kitas pareigas galima įsivaizduoti, kad vėlgi būtų galima pasiremti valstybių, bet taip, e, valstybių narių e, situacija nevienoda, o mums reikia konvergencijos. Tad šiuo atveju Tad šiuo atveju vėlgi mes turėtume pasinaudoti tuo makroekonominio e, balanso priemonę tam, kad pasiektume spillover e, e, poveikį, tam, kad tam tikros reformos išplistų į visas valstybės narės, tam, kad būtų tikrai galima pasiekti konkurencingumą, kad būtų galima įveikti defliaciją, kurią išgyvena eurozona. Tad e, vėlgi čia tas mechanizmas, e, makroekonominio stabilumo mechanizmas, pusiausvėros mechanizmas turėtų būti tinkamai panaudojamas tam, kad būtų galima pasiekti konvergenciją. Kitas dalykas susijęs su taisyklėmis tai e, reformos. E, jo buvo paminėtos stru, struktūrinės reformos. Aišku, čia visi turim nuveikti namų darbus Tačiau e, vėlgi klausimas dėl mūsų tų namų darbų kokybės. Ar demokratinė valstybė pageidauja šiaip jau turėti trojką, kuri primeta struktūrinės reformas. Ar iš tikrųjų mes kalbam apie demokratiją, kai e, nacionaliniai parlamentai e, šiaip jau vėlgi patiria būtent, tai yra kaip primetamos e, kitų e, reformos e, dėl socialinės politikos. Ir todėl aš manytų, manyčiau, kad tas darbas, kurį mes šiaip jau dirbam, tai labai svarbus tam, kad galėtume protingai, išmintingai taikyti paminėtas taisyklės visoje Europos Sąjungoje, eurozonoje ir tam, kad tikrai pasiektume ekonomikos politikos, paliekant daugiau veiksmų laisvės, daugiau e, veiksmų laisvės valstybėms narėms, bet vėlgi mes turėtume siekti paprastesnių, e, pažangesnių taisyklių, lankstesnių taisyklių, kurių dėka galėtume pasiekti didesnės konvergencijos. Na ir vėlgi mes nuolat pasisakom už bendrijos metodą, daugiau bendrijos metodo. Ir, e, ir e, vėl e, tik tokiu būdu tada galėsim stiprinti demokratiją, pasinaudodami bendrijos metodu ir kitais sutarčių numatytais metodais. Tad e, vėlgi, manyčiau, kad diskusijos dėl e, ekonomikos valdysenos taisyklių e, vyks ateityje ir prisidės prie Europos ekonominės politikos kūrimo, kad ES tikrai tokią turėtų. Ir mes patys turėtume objektyviai vertinti padėtį, aš ypač mastau vienu, vieno procento tą slengsti valstybės skolos e, sumažinimą, kartu turiu galvoje kitas taisyklės dėl ūkio augimo ir panašiai, jos neturėtų būti per griežtos ir dar turėtume užpildyti e, spragas, tokias spragas, e, sutvirtinti kol kas trūkstamus ramščius, tokį kaip socialinį aspektą, kartu e, turėtume sustiprinti eurozonos biudžetinius pajėgumus ir kartu mes neturėtume pamiršti ir mokesčių klausimų. Mes turėtume nebijoti kalbėti apie taxation union, būtent mokesčių sąjungą. Uh, Tad, manyčiau, mes šiomis diskusijomis iš tikrųjų e, galėsim prisidėti prie ekonomikos valdysenos pagerinimo, kad galėtume tikrai sudaryti sąlygas valstybėms narėms pasirinkti ir geriausius kelius Ir tokiu būdu e, vėlgi mes neturėtume būti, e, mąstyti vien tik tai apie rinkas, bet kartu mąstyti ir apie savo piliečių ateitį. Ačiū. Ačiū ponė Beres, dabar norėtume suteikti žodį poniai Čigan. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, komisarė Ren, gerbiami kolegos. Man didelė garbė kreipti jūs pirmininkaujančios valstybės vardu ir, Europos, ir Latvijos parlamento vardu, kuris taip pat uh, turi tam tikrą parlamentinę dimenciją mūsų pirmininkavimo metu. Aš pradėsiu kalbėdama nuo to, ką tik minėjo ponia Bereš. Per, uh, tai yra uh, tam tikra vizija, uh, kad Junktinės valstijos E, neva eina ekonominės plėtros keliu ES, to trūksta. Aš sutinku su tuo, kad Europos semestras jau siūlo instrumentą, kuris galbūt nėra iki galo realizuotas, su tuo sutinku. Tačiau tai yra e, metinis, metinė augimo apklausa. Ir aš e, panalizavau neseniai komisijos paskelbtą metinę augimo apklausą už 2015 metus ir um, pamatėme tris pagrindinius ramščius, su kuriais mūsų nacionalinis parlamentas tikrai e, sutinka. Tai yra e, koordinuotas investicijų paspartinimas, ką minėjo ir ponas Junkeris. Toliau e, atnauj, vis atnaujinamas įsipareigojimas vykdyti struktūrinės reformas, o tai yra ganėtinai nelengvas rytis ir nacionaliniams vyriausybėms ir parlamentams. Ir toliau šitos bendros atsakomybės laikymasis ir e, deficito lygio kontrolė. Mano pranešimo pagrindinė tema yra, kaip nacionaliniai parlamentai gali prisidėti siekiant šitų tikslų ir prižiūrint jų įgyvendinimą. E, turėčiau pasakyti, kad naujoji komisija pradėjo savo darbą e, smarkiai E, įsipareigojusi artimiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Vakar ponas Timmermans, vice, komisijos vicepirmininkas, lankėsi Rygoje ir kalbėjo e, Kozako e, susirinkimui ir dar kartą paminėjo šitą įsipareigojimą. Mes tikrai labai laukiame tokio artimesnio bendradarbiavimo su Europos komisija ir taip pat nacionaliniais parlamentais per Europos semestrą. Dabartinis Europos semestro procesas, mano nuomonė, suteikia daugybę galimybių nacionaliniams parlamentams dalyvauti. Tačiau tik tuo atveju, jeigu e, yra laikomasi parlamentinės priežiūros e, tradicijos e, Europos Sąjungos reikaluose. Deja, girdėjau, kad Europos reikalų komitetai iš Europos Sąjungos nacionalinių parlamentų mano, kad labai daug nacionalinių parlamentų jaučiasi visiškai atskirti nuo ES teisėkuros proceso. Ir šiandieną mes aptarinėjame Europos koordinacinius mechanizmus, kurie įtraukti į Europos semestro, semestrą. Manau, kad Europos semestras siūlo svarbės galimybės, kurios sukuria teigiamą požiūrį fiskalinio stabilumo uh, atžvilgiu bei būtinybės įgyvendinti srautuginės reformas atžvilgiu. Aš manau, kad labai ilgai iš tas priemonė žiūrima, buvo žiūrima e, neigiamai. E, paprastai ES valstybės narės na, sutikdavo užtikrinti artimesnę priežiūrą tik tuo atveju, jeigu jos dalyvaudavo šiame procese arba baiminavosi, kad joms finansavimas bus nubrauktas. Tačiau taip neturėtų būti, nes nacionaliniai parlamentai nusivylę ir jeigu jie jaučiasi kad juos kažkas galingesnis nustumia į šoną, tai visa tai persiduoda visuomeniai ir visuomenė pradeda mąstyti, kad jiem, jiems reikia gyvendinti struktūrinės reformas ne dėl savęs pačių, o dėl kažkokių biuro, biurokratų iš Bruselio. Taip neturėtų būti. Taip yra pavojinga. Ir dabar norėčiau pacituoti Filip Stefan išsakytą citatą Financial Times. Populizmo sėkmė yra e, pagrindinės politikos nesėkmė. O tai reiškia, kad nacionaliniai parlamentai, bendradarbiautami su nacionalinės vyriausybėmis, taryba, Europos parlamentu ir Europos komisija, turi e, saugoti pagrindinę politiką ir ją ginti. Kaip ta Kartais ji yra sausa, e, nuobodi, nepatraukli, tačiau Mes matėme valstybėse narėse, kad populizmas tikrai populiarėja, tačiau e, nacionaliniai parlamentai turi toliau aiškinti visuomeniai, kokia yra bendroji politika ir taip atverti politinę erdvę būtinoms struktūrinėms reformoms, jas aptarinėti ir stebėti jų įgyvendinimą. Ir aš dabar norėčiau papasakoti, kaip e, tai vyko Latvijoje, kai Europ, nacionaliniai e, parlamentai įsako argumentus dėl Europos e, politikos. Tai e, galima tikėtis sėkmės ir galima žiūrėti iš šiaurės šalis, kur visuomenės dalyvavimas politinėme gyvenime atrodo savame suprantamas dalykas. Todėl reikia įgyvendinti tai, kas paminėta metinėje augimo ataskaitoje. Ir taip pat e, e, Pona Šulcas e, paminėjo labai svarbų komisijos vaidmenį gyvenant metinį biudžetą. Galiausiai mes aptarėme ir patvirtiname vyriausybės poziciją dėl šalį pritaikytų rekomendacijų, tai taip pat labai svarbi priemonė. Ar tai mums suteikia nusavybės jausmas, įsipareigojimo, sakomybės jausmą. Dar ne, tačiau mes to siekiame. Taip pat norėčiau paminėti valstybių narių požiūrį į struktūrinės reformas. Kaip žinia, yra įvairūs įvertinimai ir kai kurie sako, kad tik 10-15 visų rekomendacijų yra įgyvendinamos. Tai yra tikrai per mažai. Ir aš manau, kad nacionaliniai parlamentai čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Ypač įgyvendinant šalį pritaikytas rekomendacijas. Tad labai sveikinu e, Europos e, komisijos vicepirmininko pono Timermanso pažadą, kuris pasakė e, mums vakar, kad jis dažnai lankysis sostinėse ir aptars tokius svarbius dalykus kaip struktūrinės reformos. Tada mes galėsime atverti politinę erdvę būtinoms reformoms siekiant užtikrinti, kad ES efektyviai funkcionuos. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu e, žodį e, ponui Bartlė. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, ponios ir ponai. Na, šiuo metu Europai sekasi nekažin kaip. E, Anksčiau buvo kalbėta apie bendradarbiavimą, dabar visas šis šūkis yra tarsi sutryptas kojomis, išgyvename krizę, piliečiai yra nusiteikę skeptiškai. Ir dėl to mums tenka užduotis Europą vėl atvesti teisingą kelią. Kaip visą tai veiktų e, e, biudžeto politikos srityje, būtent apie tai ir kalbame šiandien. Iš tikrųjų, šiuo metu jau yra e, pakankamai daug gerų taisyklių, tačiau jos nepakankamai gerai įgyvendinamos. E, jau yra pakankamai teisės aktų, kuriais būtų galima vadovautis. Aš norėčiau Jums pateikti keletą pavyzdžių. E, koks yra pagrindinis biudžeto ir finansų politikos tikslas, mano nuomonė, tai yra stabilumas ir augimas. Ir man atrodo, kad yra trys veiklos sritis, kur ir maži žingsneliai gali atnešti apčiopiamų rezultatų - biudžeto konsolidavimas, struktūrinės reformos ir daugiau investicijų. Naujoji komisija be abejo didelį dėmesį skirs šioms temoms. Labai svarbu, kad nebūtų apleista nei viena iš šitų trijų sričių, nes tik dirbant visose šiose trijose e, sritise galima vykdyti konsoliduotą politiką. Visų pirma, dėl biudžeto konsolidavimo. Dar anksčiau buvo sukurtas, sukurta fiskalinė sutartis, buvo sustiprintas ekonomikos rūgimo paktas. E, tik e, prabėgus porai metų dabar matome, kad diskusija uh, pasisuko kitą linkmę. Kalbama apie pakto lankstų įgyvendinimą. Kai tik tais e, šiek tiek sušvelnėjo krizė, dabar e, kai kas pradėjo kalbėti, kad Maastrichto sutartis yra našta. Man atrodo, tai yra labai pavojinga. Esu tvirtai įsitikinęs, kad e, sugriešintos taisyklės turėtų būti tinkamai gyvendintos. Na, tai nėra taip jau paprasta. Vyriausybėms ir parlamentams tenka priimti nepopuliarius sprendimus. Okay tačiau e, būtinas yra patikimumas. Tai yra būtina norint atkurti pasitikėjimą ES, e, pasitikėjimą visą ES politiką. Pasitikėjimas yra svarbiausias dalykas. Vokietijoje e, dabar būtent iš šios, būtent tokiu požiūrį vadovaujantis yra kritiškai vertinamas naujausias Europos centrinio banko sprendimas. E, būtina atlikti e, struktūrinės reformas. Kai kas sako, kad Europos centrinio banko e, sprendimas tarsi užvilkins tokių reformų įgyvendinimą. Bet pagalvokime, yra tokių valstybių, kurios jau dabar yra labai įsiskolinusios, ar ateityje jos turėtų turėti dar daugiau galimybių prisimti naujus įsiskolinimus. Man atrodo, kad Europos komisija e, Europos komisijai kaip ES sutarčių sergėtojai čia tenka didžiulę atsakomybę. Dažnai, sakoma, kalbame vien tik apie biudžeto konsolidavimą ar pamirštamas ekonomikos augimas, bet tai netiesa. E, biudžeto konsolidavimas ir ekonomikos augimas yra labai glaudžiai tarpusavyje susiję. Ir čia aš noriu pereiti e, prie kitos svarbus klausimo, kitos svarbios ryties, tai yra struktūrinių reformų įgyvendinimas. Dažnai sakome, kad struktūrinės reformos trukdo ekonominiam augimui, bet e, tai netiesa. Trumpalaikių e, laikotarpių struktūrinės reformos neturi neigiamo poveikio e, biudžetui. Ypač tai yra teisinga kalbant apie vidutinės trukmės laikotarpį arba tolimesnę ateitį. Štai Ispanijoje dėl struktūrinių reformų buvo sumažinta našta nacionaliniam biudžetui. Iš to turi naudos ir įmonės. Visų pirma, valstybei tenka atsakomybė sukurti palankę aplinką investicijoms, atviras rinkas, palankius mokesčius ir, aišku, gerai veikiančią administracinę sistemą. Minėjau tik keletą sričių. Mes turime daryti viską, kad ES būtų geriau gyventinamos struktūrinės reformos ir trumpalaikę perspektyvą pagal teisės, dabar galiojančius teisės aktus jau galime nemažai pasiekti. Jau yra pateikta rekomendacijų, ką reikėtų daryti. Wolfgang Schäuble, Vokietijos finansų ministras, e, neseniai pateikė pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti Europos semestro veikimą. Kalbama apie glaudesnį dvišalį dialogą tarp valstybių narių ir komisijos dar prieš teikiant rekomendacijas konkrečioms šalims. Taip pat buvo siūlyta, kad rekomendacijos būtų labai koncentruotos, tikslios. Europos komisija taip pat e, turi pasistengti geriau, negu kad praeitie valstybėms narėms paaiškinti tokias rekomendacijas. Taip pat e, reikėtų pasirūpinti, kad ir nacionalinėse parlamentuose vyktų diskusijos apie tokias komisijos rekomendacijas. Taip pat reikėtų skatinti, reikėtų kurti daugiau paskatų tam, kad valstybės narės ir gyvendintų joms skirtas rekomendacijas. E, tai padėtų ES pasistumėti į priekį. Apie tai kalbėjo ir mano anksčiau, e, kalbėjo anksčiau kolegė ir aš tam visiškai pritariu. Buvo e, priekaištaujama, kad trojka kai kurias šalis tiesiog priverčia taupyti, bet tai yra netiesa. Niekas nesiginčius, kad Graikijoje ne viskas vyksta sklančiai. Bet pasakysiu štai, kaip jeigu jums keptuvėje pridega šnicelis, tai nėra mėsininko kaltė. Ponas ir ponai, reformas reikia gyvendinti. Yra reikalavama konsoliduo, konsoliduoti biudžetą, vykdyti struktūrinės reformas. Ir tai, kuo puikiausiai atspindi pagrindinės e, valiutų sąjungos taisyklės. Tų taisyklių turi laikytis visos valstybės narės. Dabar norėčiau pereiti prie trečio aspekto, tai yra investicijų skatinimas. Jau anksčiau buvo sakyta, jau anksčiau sakiau, kad stabilumas ir augimas, man atrodo, patys svarbiausi tikslai. Ir čia labai svarbi, svarbus vaidmuo tenka investicijoms. Investicijos užtikrina uh, tvarius viešuosius finansus. Čia žengiant mažiais žingsniais galima tikrai daug pasiekti. Uh, Visai ES reikia daugiau investicijų. Matome, kaip sparčiai vyksta, vystosi globalios rinkos. Mums reikia daugiau investicijų, reikia geresnio, didesnio konkurencingumo. Komisijos pirmininkas Junkeris pateikė iniciatyvą, e, kur yra tikrai teisinga. Iniciatyva kalbama ir apie tai, kad reikia mažinti administracinės kliūtis Bet čia, man atrodo, e, reikia nuveikti dar daugiau, nes administracinių kliučių sumažinimas skatins investicijas. Aš e, apibendrintamas galiu pasakyti štai kaip. Mums reikia naujų investicijų, bet jos turėtų nebūti finansuojamos iš naujų įsiskolinimo. Aš to esu tvirtai įsitikinęs. Mes negalime investuoti dar labiau įsiskolindami turime vis labiau stengtis konsoliduoti biudžetą. Būtent tokiu, tokia kryptimi ir eina Vokietija. Ir čia mes vadovavomės vadinamosiomis auksinėmis taisyklėmis, kurios buvo patvirtintos Vokietijoje dar 1969 metais. Investicijos kai kada yra finansuojamos iš naujų įsiskolinimų. Pagalvokime apie tai, kad e, e, įsiskolinimai gali būti geri arba blogi, bet dažnai net ir toks požiūris nepasiteisina. E, štai, pavyzdžiui, Vokietijos įsiskolinimas yra sumažęs, anksčiau jis buvo 80 procentų, dabar 76 procentai. Mes, e, mums svarbiausia, kad e, būtų užtikrintas subalansuotas, struktūriškai subalansuotas biudžetas. Aš manau, kad mums e, kartą ir visiems laikams reikia nutraukti įsiskolinimų spiralę, nes kitaip Europos ekonomika nepradės aukti. Ponas ir ponai, daug protingų ekonomistų mums patarinėja, kad dabar, kai palūkanos yra žemos, galima būtų investuoti ir prisimant naujus įsiskolinimus. Bet ponai ir ponės, ar tie e, ekonomistai mums gali garantuoti, kad po 20, 30, 40 metų palūkanos bus vis dar tokios pat žemos, kaip kad šiandien? Mes dar šiandien mokame palūkanas už tuos įsiskolinimus, kurie buvo prisimti prieš 50 metų. Tai ponės ir ponai, manau, kad apie tai tikrai verta pagalvoti. Ačiū. Vielen Dank, Herr Wachtler. Dėkoju ponės ir ponai. Turime daug norinčių pasisakyti. Na ir kaip sakiau, taip ir darysime po du kolegas iš nacionalinių parlamentų, tada vienas e, par, Europos parlamentaras. Prašyčiau, kad laikytumėtės kalbėjimo laiko, dvi minutės, po tų dviejų minučių mes nutrauksime kalbėtoje. E, dabar suteiksime žodį kolegai iš Slovakijos parlamento, ponas Blaha, ir tada iš Portugalijos parlamento kolega e, Habrita, ir tada iš Estijos parlamento ponas Kalemits, po to ponia Rodrygės iš Europos parlamento. Tikiuosi, aš teisingai čia viską sudėliau. Taigi pradedame. Ponas Blaha. Ačiū. Ačiū. Aš pasinaudosiu pirmininko Junkerio patarimu kalbėti daugiau politiškai, o ne techniškai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti naują Graikijos vyriausybę Sirizą ir aš tikiuosi, kad naujoji vyriausybė ves Graikiją link stabilesnės ir socialesnės Europos. Labai svarbus atsakymas į visa, visas tas kelio paieškas yra e, ekonominė valdysena. Šiandieną turiu pasakyti, kad e, mes turime vadovautis e, taupimo ir neoliberalizmo spektru, kuris sklando virš Europos. Mes tai matome ir Ispanijoje, ir Graikijoje, ir visur kitur. Ekonominė krizė sukėlė, sukėlė laisvoj, laisvas rinkos liberalizmas, todėl jo tolesnis rinkos liberalizmas negali sekti. Yra ženklų, kad yra alternatyvaus požiūrio. Tai gali baigtis socialinę e, sąjungą. E, tai jaučiama Slovakijoje. Mes turime naują Europos strateginių investicijų fondą, kuris yra e, daug žadantis. Taip pat turime FTT pasiūlymą Slovakija visiškai pritarė tam ir aš e, taip pat norėčiau paminėti ir mokesčių sąjungą, tačiau yra ir e, prieštaringų ženklų. Pavyzdžiui, e, griežto staupimo taisyklė žudo demokratiją, taip pat transatlantinė partnerystė, tai yra partnerystė su JAV, gali būti pavojinga Europos socialiniam modeliui. Žodis trejetas taip pat tapo vulgariu. Taigi dabar Europa išgyvena istorinę kryškelę, o žmonės mums rodo, kaip jie nori e, eiti. Pažiūrėkime į Serezą, pažiūrėkime į e, Podemos. Mes turime pagalvoti, kaip Europa reaguos į e, kairiųjų kelius, kurie prasidėjo Europos pietuose. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Kabrita. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu portugalų kalba. Šiame Europos parlamente per tarp parlamentinę savaitę Na, aš galiu kalbėti portugališkai, bet aš galiu, aišku, ir anglų kalbą, galbūt. Taigi, noriu pasveikinti šią Europos parlamento savaitę, nes ji leidžia mums išgirsti žmonių balsus, išgirsti demokratinė tradicija solidarios Europos tradicija. Pastaraisiais metais ekonominės politikos, kur, kurių laikėsi Europos komisija, baigėsi tuo, kad beveik sužlugdytas Europos demokratinis idealas. Dabar patiriame stagnaciją ir defliacijos riziką visoje Europoje. Portugalijos nuomonė. Portugal, iš Portugalijos požiūrio, man atrodo, kad trejato sistema buvo klaidinga, kadangi ji buvo nukreipta prieš demokratinę Europos sprendimų prieimimo sistemą. Turėtume sugrįžti prie metodo paremto demokratinėmis diskusijomis tarp vyriausybių ir parlamentų. Aš turėčiau pabrėžti, kad mes dabar keičiamės gerąją prasme. Ateinantys signalai yra geri. Europos centrinio banko pastarojo meto sprendimas suteikti stipresnę poziciją pinigų politikai, remti vystimasi, remti mokumą, finansinių sistemų mokumą ir finansinį stabilumą Priversti piliečius mokėti už bankų klaidas nėra geras sprendimas. Antras teigiamas pokytis yra tai, kad ponas Junkeris patvirtino naują finans, investicinį planą. Mes pasisakome už jį. Investicinės gražos politikos turėtų tapti standartinėmis. Ir idėja, kad reikia sustiprinti Struktūrinės investicijos, pavyzdžiui, energetikos, transporto ir skaitminės ekonomikos rytise yra labai svarbus. Ir reikia taip pat laikytis šios skripties dėl e, finansinio susirimo lankstumo. Ir reikia laikytis netaupimo, o skatinimo politikos. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Kalinės pasisakys. Žinoma, kalbėsiu apie visus mūsų neraminančius dalykus. Negalime nukrypti nuo politikų ir reikalavimų. Tai tokių kaip e, e, vidutinis, e, vidutiniai mokesčiai, įstatymo viršenybė. Estija, pavyzdžiui, laikėsi šių taisyklių 25 metus ir dabar mūsų BVP vienam gyventojui yra didesnė negu Portugalijoje ir Graikijoje ir labai greitai viršis ir Ispanijos normą. Taigi, tai pasiteisina. Norėčiau pritarti įsipareigojimui, kad reikia likti stipriems ir ne, le, nesileisti provokuojamiems Sirizos, kad būtų pakeistos ES politikos, kurios buvo sutartos daugelio metų bėgyje ir kad nebūtų pakengta demokratinėms procedūroms. Remiantis dabartinėmis demokratinėmis taisyklėmis ir sprendimais, nereikėtų e, atlikti kokiu nors mokėjimu Graikijai, jeigu jinai netitiks mm, ekonominių korekcijų programos. Taip pat reikėtų, kad ir toliau e, Tarptautinis valiutų fondas, e, Europos centrinis bankas ir komisija bendradarbiautų. Man atrodo, visą tai padėtų. Dėkoju. Dėkoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar ponė Rodrygės pasisakys. Labas rytas. Aš turiu du klausimus, kuriuos norėčiau pateikti ponui pirmininkui, Junkeriui. Kaip žinote, aš 97-aisiais buvau su jumis, kai jūs ėmėtės, ėmėtės iniciatyvos gerinti koordinavimą tarp socialinės ir ekonomikos politikos. Ir tai buvo didžiulė pažanga. Po to m, mm, įvyko daug kitų pokyčių. Lisabono strategija, Europos 2020 strategija. Svarbios reformos ekonominėje valdysenoje buvo įgyvendintos. Taip pat buvo pradėta reformuoti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Dabar matau du didžiulius prioritetus. Pirma, turėtume iš naujo subalansuoti Europos semestrą, užtikrindami, kad jis būtų naudojamas ne tik finansų konsolidavimui, bet taip pat skatinant augimą ir darbo, ir darbo vietų kūrimą. Taigi, norėčiau paklausti, ar mes Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose galėtume tikėtis labiau subalansuotų ekonominių ir užimtumo gairių. Taip pat antras prioritetas, mano galva, būtų Europos semestrui suteikti tikras įgyvendinimo priemonės jūs žengėte teigiamą žingsnį pristatydami investicinį planą. Turime užtikrinti, kad jis taps realybę. Tačiau taip pat turime pasinaudoti stabilumo ir graugimo, augimo pakto lankstumo aspektu, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės taip pat imtųsi investicijų. Ir Taip pat jūsų rankose yra istorinė užduotis užbaigti įgyveninti ekonominį ir pinigų sąjungą. Taigi klausimas, ar manote, kad jūs jums pavyks įdėkti tikrą konvergencijos įsipareigojimą ir atsikratyti tų išsiskyrusių nuomonių ir išsiskyrusios situacijos ekonominė ir pinigų sąjungoje. Labai ačiū. Parlament. Wenn sich niemand angesprochen fühlt, liegt das an meiner Aussprache. Dabar žodis ponui Zašiurinskui iš Lietuvos parlamento. Labadiena, gerbiami ponai ir ponios, puikus ir reikalingas šis susitikimas ir man garbėjame dalyvauti. Taigi, ką išmokė mūsų krizė ir apskritai, ar išmokė? Kada mes pagaliau įsibėgėsime ir svarbiausia, kurią kryptimį įsibėgėsime? Mes visi puikiai žinome, kad geopolitinė aplinka yra nerami ir jinai pagal geopolitikos dėsnius tik aštrės. Taigi, kas valdo Europą? Ar ekonomika, ar politika? Jeigu tik politika, tai ar to nori europiečiai? Ir ar tam mes turime pakankamai resursų? Tai pirma. Antra. Europa aiškiai buvo nepasiruošusi tokios apimties krizė nei politinių, nei struktūrinių, nei fiskalinių aspektų. Ir krizė kylo, kai visi puikiai žinom, už ES ribų. Ir šiandien, tiksliau vakar, mums ypatingai svarbu surasti ir suvokti priežastis ir pasimokyti, kodėl, kaip čia buvo paminėta kolegės, mūsų konkurento Junktinio Amerikos valstybių ekonomika auga, o ES ne ar mes elgiamės tokiu atveju teisingai. Ir krizė parodė, kad Europos ekonomika ir socialinis modelis nėra tokie gyvybingi. Puikiai visi žinome, kad skirtumas tarp turtingų ir neturtingų dabar yra didžiausias po antro pasaulinio karo laikų ir jis didėja. Didėja dirbančiųjų skurdas, atskirtis, tame tarpe ir politinė. Juk realybėje mes matome dviejų ar net trijų greičių Europą. O žmonės balsuodami už Europos sutartį balsavo už glaudesnės Europos idėją, už socialinę sanglaudą, už piliečių socialinį saugumą. Taigi, ar didėjantis skurdas tai yra socialinis saugumas? Ir kurti socialinę Europą visose valstybėse, pabrėžiu, juk tapo absoliučia būtinybė. Socialinis matmuo tampa neišvengiamų dalykų. Taip, ekonomikos valdyseną reikia stiprinti, ypač jos turinį Tačiau istorija rodo, kad socialinio aspekto gilinimas ekonomikoje yra labai svarbus. Todėl, jei nebus užtikrinta socialinė valdysena, ekonominė valdysena nepavyks. Įvertinkime dar ir tai, kad bazė skurdo lygyje yra skirtinga. Vienoje šalyje socialinė apsaugai skiriama beveik 11 tūkstančių eurų, kitoje šalyje 800 eurų. Taigi, Svarbu, kad eilinis pilietis pajustų socialinių reformų teigiamus pokyčius kasdieniniam gyvenime ir tikėtų Europos Sąjungą. Ačiū. Herr Kollege, das Wort hat jetzt äh, Herr Abgeordneter Mühe aus dem französischen Parlament. Oui. Merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponia pirmininkė. Recesija, kuri uh, vargina ES jau trejata metų, uh, rodo, kad e, koordinavimo nepakanka taikant taisyklės ir kad reikėtų šiaip jau bendros makroekonominės e, tam tikros politikos, kad tikrai galėtume įtvirtinti geresnį ekonomikos valdyseną. Nes matyti, kad kol kas nepakanka taisyklių, kurias randam e, sutartyse. Kol kas, kaip kad priminė pirmininkas Junkeris, mums reikia ekonomikos valdysenos e, ir kartu pakoreguoti ekonomikos politiką. O valstybėse narėse jau mes ėmėmės taupimo priemonių e, tam, kad tikrai pasie, pagerintume konkurencingumo padėtį. Ir, e, bet kita vertus, kai vis, visos valstybės narės tą daro, tai rezultatas yra toks, kokį mes žinom. Tai yra priešingai negu tai, kad jeigu valstybė narė pati imtųsi priemonių, rezultatas dėja mums žinomas. Tad taip, kad mes turėtume derinti, koordinuoti ekonomikos politiką tam, kad e, tikrai pirmenybę teiktume tiek ūkio augimui, tiek užimtumui ir kartu reikėtų e, užtikrinti geresnį e, priimamų sprendimų e, legitim, legitimumą. Ir kalbant apie Europos semestrą, tai vėlgi atsižvelgiant į ES leidžiamas rekomendacijas ir po to įvertinus metinį ūkio augimą, tam, kad e, labai svarbu, kad e, praėjus metams būtų galima parengti didelės diskusijas. Labai svarbu, kad Europa ir išliktų solidarumo ir ūkio augimo e, kontinentu. Dabar kolega Čoković iz Kroatų parlamenta. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Europskog parlamenta. I... Ačiū, pirmininkė. Kroatijos delegacijos vardu norėčiau padėkoti už tai, kad surengėt šią konferenciją. Ekonomikos valdysena, tai Europos Sąjungos e, centrinio banko politikos dalis. Bet kita vertus, problemos esmė tai nestebėsena. Problemos esmė yra realioji ekonomika. Ir problemas galim išspręsti tik imdamiesi struktūrinių reformų ir skatindami konkurencingumą. Antai, Kroatijoje mes tikimės, kad e, bus geresnis e, investicijų ciklas ir mes tikimės, kad šiame naujame cikle bus daugiau sažiningumo ir vienodų sąlygų. Taip, ekon ūkio augimas ir konkurencingumas iš tikrųjų gali užtikrinti pažangą ir turiu galvoj ne vien Kroatiją, bet apskritai eurozoną. E, tiek eurozoną, tiek e, valstybės narės, kurios nėra eurozonos šalys. Dabar e, valstybėms narėms skiriamos rekomendacijos, jų tik 15 procentų įgyvendinta. Tokia yra padėtis. Ir be to buvo e, konstatuota, kad iš tų įgyvendintų rekomendacijų e, ne visos buvo įgyvendinamos ar, ar, ar veiksmingos. Tad į tai irgi, leidžiant specifines rekomendacijas, reikėtų atsižvelgti ir į valstybių narių ūkio struktūrą, ūkio realybę ir dėl to tada daugiau e, rekomendacijų bus realiai įgyvendinama. Tad reikėtų atsižvelgti į nacionalinės sąlygas. Anu. Kolega Janinu iš uh, Europos parlamento. E, Ponai pirmininkai, taip iš tikrųjų vyksta labai įdomios diskusijos, mes kalbam apie ES ir valstybių narių ateitį. Ekonomik, ekonomika grindžiama e, inovacijomis ir kartu darbo vietų kūrim, e, kūrimu, tad kartu e, moksliniais tyrimais, jų įdėgimu į pramonę. Tam reikia kartu visuomenės paramos. Na, o įmonės, aišku, jos kūrė turtą. Tačiau kalbam ne vien apie linijinį reiškinį. Kai kurios, kai kurios įmonės iš tikrųjų gali pajėgti atlikti daug e, investicijų, bet e, kitokia padėtis yra mažosiuose ir vidutinėse įmonėse, nepaisant tos aplinkybės, kad šios vaidina labai svarbu vaidmenį ūkio struktūroje. Tad labai svarbu sudaryti sąlygas ES e, mažosiams vidutinėms įmonėms kurti darbo rinkas Maničiau, kad galima rasti tam išteklių, turiu galvoje, pirmiausia, kovodami su mokestiniu sukčiavimu antai ir kartu sukuriant ES biudžeto nuosavus iš, nuo išteklius. Tad šiandien kol kas E, dauguma ar visos valstybės narės kol kas nepasisako už e, e, bank, bankų sandorių apmokestinimą. Dėkoju po šitą pirmą raundą. Norėčiau dabar vėl suteikti žodį komisijos pirmininkui, kuris turi išeiti, kaip jau buvo sakyta, ir paskui pratesime diskusijas. Pone Junker. Na, aš norėčiau konstatuoti, E, be didelio pasitenkinimo tai, kad daugelis kalbėtojų su dideliu pasitenkinimu norėčiau patvirtinti tai, kad daugelis kalbėtojų e, pritarė e, komisijos darbui dėl biudžeto konsolidavimo, struktūrinių reformų, dėl augimo ir investicijų politikos. Ir kalbant apie investicijų planą, Reikėjo pastebėti taip pat ir tai, kad ta programa a, turėtų būti be in, a, skolų ir tai turėtų būti visai atvirkščiai, tai turėtų būti Europos viešosios lėšos Europos kapitalas, tai būtų investicijų planas kaip kvietimas privačiam sektoriui prisidėti prie investicijų didinimo ir investicijų pritraukimo į Europą. Realybė yra tokia, kad svarbu turėti pakankamai apivartinio kapitalo ir jis turi pasiekti realią ekonomiką ir ypač smulkės vidutinės įmonės ir jo turi būti pakankamai. Tam pagrindinė prielaida, tai yra investicijų programai pagrindinė prielaida yra tai, kad e, privatus e, kapitalas būtų mobilizuojamas realioje e, ekonomikoje be įsiskolinimų, be deficito, nes jeigu skolomis finansuojama investicijų programa, programa nebūtų sėkminga. Ir mm, tai buvo 80-ame dešimtmetyje, kai investicijų programos buvo paremtos skolintomis lėšomis ir to nereiktų kartoti. Dabar dėl, dėl biudžeto e, drausmės tai nėra vėlgi savaiminis vaistas nuo visų, nuo visų lygų. Tiesiog e, tai priemonė e, išlaikyti biudžetą e, tam tikro lygio, tam, kad e, visuomenėje nebūtų susiskaldimo, socialinio susiskaldimo. Bet kita vertus, e, mano nu-, nuomonė prieštarauja kitų e, tam tikrų politikų nuomoniai, kurie mano, kad e, vėlgi iš tikrųjų kalbam, kai kalbam apie biudžeto drausmę, tai kalbam apie betodairišką taupimą ir viešųjų lėšų apkarpimą. Ir tokios kalbos iš ties neatsakingos Tad, tad kai kalbam apie taupimo politiką, tokios mintis e, skleidžiamos. Iš tikrųjų, e, iš tikrųjų čia kalbama apie netinkamą politiką, iškraipytą politiką ir netinkamus e, e patarimus. Iš tikrųjų reikėtų taikyti tokią politiką, kuri būtų orientuojama į ūkio augimą ir užimtumą. Ir tą mes ir darėm. Tad e, tą mes darėm praeitį, bet kita vertus nepakankamai, nepakankamai orientavom būtent politiką į ūkio augimą ir uh, užimtumo uh, skatinimą. Dabar mes stengiamės taisyti tam tikras klaidas kurias konstatavom per pastaruosius metus. Šiuo metu mes keturi, pirm, keturių institucijų pirmininkai e, rengiam e, ataskaitą, kurią pateiksime Europos vadovų tarybai per e, vasario mėnesio susitikimą. Toje ataskaitoje kaip tik įvertinsim dabartinės krizės priežastis. Tarptų priežasčių yra ir štai tokia, kad e, mūsų e, finansų politikai trūko vis dėlto drausmės. Tai yra viena priežasčių ir, ir ta priežastis e, neginčiama. Kai kas klausė, kaip komisija dabar e, reaguos į Graikijos ir Rizos partijos pergalę. Aš jau kalbėjausi su šios partijos pirmininku šį rytą ir galiu aiškiai e, pakartoti. Taip, mes turim gerbti e, žmonių e, demokratinį pasirinkimą. Ir tikrai aš žaviuosi tos partijos pirmininko drąsa. Bet kita vertus, taip reikėtų kartu gerbti, atsižvelgti ir į kitų įsitikinimus. Kita vertus, čia kalbam ne vien tik tai apie tuos, kurie štai pasirinko tokį demokratinį sprendimą, kalbam ir apie kitas e, nuomonės. Taip, turim tokį rinkimų rezultatą, kuris vieniems patinka, kitiems ne. Ir pakartosiu pirmininko Martino Šulco, e, atrodo, Vokietijos e, radijos točiai pasakytų žodžius ir e, jis pasakė, kad mes nelaukiam, e, koks bus Graikijos rinkimų rezultatas tam, kad pakeistume, tam, kad e, pakeistume e, Europą. Ir po to, po trijų savaičių, vėlgi buvo pateiktas investicijų planas ir dabar komisija bus jau rengia komunikatą dėl stabilumo fakto, fakto lankstumo. Kartu mano vadovaujama komisija jau ėmėsi E, energetikos vienos bendros rinkos projekto, ėmėmės kartu vienos bendros skaitmeninės rinkos projekto, tad kitais žodžiais tariant, Europa nesustingusi, Europa juda į priekį. Tad e, iš tikrųjų komisija, komisija tarė labai svarbų žodį, e, kalbant apie į, į ūkį ir užimtumą, ūkio augimą ir užimtumą orientuotą ekonomiką. Aš priemiau domėn e, Graikijos rinkimų rezultatą ir kita vertus, kita vertus komisija ėmėsi tinkamų žingsnių dar gerokai prieš tai. Tiesiog e, ne tai, kad ji čia dabar stebėtų ar reaguotų po to, kai įvyko rinkimai Graikijoje. Tad taip mes atsižvelgiam į biudžeto e, padėtį, investicijų planą ir kitas politikos sritis apskritai. Iš tikrųjų, kalbant apie investicijas, tai e, reikėtų e, vėlgi investicijas orientuoti niuansuotai atsižvelgiant į pakeistą e, stabilumo paktą, kuriame bus numatyta lankstumo. Ir sutinku, kad e, investicijos neturėtų būti atliekamos be atodariškai didinant valstybės skolą. Kai turėsim dar papildomų naujų priemonių, tai mat, vėlgi akivaizdu, kad investicijos e, neturės būti atliekamos vien tik tai e, valstybinių e, įsiskolinimo pagrindų. Ir šiuo atveju turiu galvoje investicijas tikslinės tam tikrose sektoriuose ar orientuotas į tam tikras valstybės narės Taip, komisija pasiūlė investicijų planą, lankstumo taisyklės. Ir tai pasiteisino. Taip, Aš norėčiau, kad e, imtumėmės makroekonominių žingsnių, bet kita vertus, tai turėtų būti vėlgi įvertinama tiesiog e, iš gyventojų perspektyvos. Toks principas. Labai ačiū, panas Junker. Mes dabar tęsime savo diskusiją, bet prieš tai, panas Junkerį, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pas mus buvote atvykęs ir atsakėte į mūsų klausimus. Kaip sakiau, mes tęsime diskusiją, viskas vyks pagal tokią pačią tvarką. Dabar suteiksiu žodį ponui Vidprot iš Lenkijos Senato. Bardzo, panie przewodniczący. Ja bym chciał podziękować za zorganizację. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, norėčiau padėkoti, kad surengėte šiandieną šį susitikimą. Ši tarparlamentinė pas savaitė yra geriausias būdas padidinti Europos parlamento demokratinį legitimumą. Taip pat manau, kad ta tema, kurią šiandieną kalbame, yra gyvybiškai svarbi ES ateičiai. Mes Lenkijoje turime didelius lūkesčius iš šio investicijų plano, kuris remiasi naujais ištekliais susijusiais su strateginėmis investicijomis. Kaip ir sakė ponas Junkeris, labai dažnai e, e, sunkumai slypi detalėse ir mums kyla abejonių dėl e, testiniais šių investicijų poveikiais. Taip pat bus panaudoti 294 milijardai eurų iš privačių lėšų. Ar tai yra realistiški lūkesčiai? Ar privatus sektorius norės dalyvauti Europos projektuose, nes tos investicijos yra didelės rizikos investicijos. Norėčiau priminti 2013 Europos iniciatyvą, tai yra projektų obligacijos. Ir niekada iki galo nepasiteisino ši iniciatyva. Ar realistiška tikėtis, kad e, įtraukus privatų sektorių padidės tos investicijos 15 procentų? Dėkoju. Ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, kad dar ir turime labai ilgą kalbėtojų sąrašą. Aš tikrai nežinau, ar suspės pasisakyti visi iki 11 valandos. Tikrai pasistengsime, bet kaip žinia, nuo 11 valandos prasidės komitetų posėdžiai. Kuo trumpiau kalbėsite, tuo bus geriau. Lot Davis yra kitas mūsų kalbėtojas. Ponas Deivis. Thank you, Mr. President, and thank you very much. Ačiū pirmininkė, dėkoju už suteiktą galimybę, kurią mes labai vertiname. Tris mintis išsakysiu. Visų pirma, ES ir ypač Eurozona padarė labai didelę pažangą per pastaruosius 5-6 metus. Mes e, užtikrinome fiskalinio stabilumo dimenciją su dviejų ir šešių direktyvų paketais. Taip pat e, mes e, sukūrėme bankų sąjungą ir netrukus sukursime kapitalo rinkų sąjungą. Be abejo, tai turėtų būti padaryta e, nuo pat pradžių kai buvo sukurta pinigų sąjunga. Tačiau, kadangi įvyko tam tikri e, įvykiai, mes prieėmėme svarbius sprendimus e, smogus kriziai. Ir e, nepaisant visko, mūsų pasiekimai tikrai vertingi. Tie, kurie mano, kad policijo, politikos pusiausvėra buvo per daug ribojanti, buvo per daug taupimo, turiu pasakyti, kad būkite kantrus ir laukite rezultato Taip pat e, laukite ECB programos e, rezultatų. Tos programos buvo sėkmingos ir Junktinėse valstijose, ir Junktinėje karalystėje. E, be to, ES turi būti paremta taisyklių principų. Žmonės turi vadovautis taisyklėmis ir turime vadovautis lygybę tarp valstybių narių. Net gali būti nie kalbos apie kažkokiu nuolaidų pritaikymą valstybėms narėms, kurios atitinkamomis sąlygomis nebūtų taikomos kitoms valstybėms narėms. Trečia, aš manau, kad mes galėsime susitarti, rasime kompromisą su Graikija Tačiau toks susitarimas neturi būti e, mūsų pasiekimų sąskaita. Ir e, mes neturime e, išblaškyti tų visų struktūrinių reformų ir pažangos, kuri buvo padaryta ES pastaruoju metu ir ypač Graikijoje. Ir taip pat mes neturime leisti valstybėms narėms e, vadovautis tikrai destruktyvę ekonominę politiką. Ačiū ponios ir ponai. Būtų gerai, jeigu mes sutrumpintume kalbėjimo laiką iki minutės 30 sekundžių, nes dabar tikrai labai daug kolegų yra norinčių pasakyti. Dabar ponas Saura iš Ispanijos parlamento. Dėkoju pirmininkė. Mes norėtume kai mes turėtume kai ką pakeisti ES tam, kad e, mūsų socialiniai ir ekonominiai rezultatai būtų geresni. E, ponas komisijos pirmininkas e, minėjo tos pačius dalykus, kuriuos, kuriuos aš turiu galvoje dėl politinės, politinio harmonizavimo. Taip pat reikia pažaboti lengvatinių mokesčių zonas ir taip pat e, daugia nacionalinį pelną. Visą tai yra labai svarbu, norint užtikrinti, kad e, mūsų mokesčiai būtų progresyvesni ir mes gautume dvigubą naudą. Visų pirma, turime perskirstyti e, turtą ir tai yra vienas iš pagrindinių ES tikslų. Turime čia pasistumėti į priekį Pirmininkas kalbėjo apie virtualų trikumpį. trikampį. Mes turime užtikrinti didesnį progresyvumą mokesčių sistemoje. Tai pagerins e, turto e, perskirstimą. E, be to, progresyvi fiskalinė politika užtikrintų, kad mes prisidėsime prie darbo vietų kūrimą ir ekonominio atsigavimo bei produktivumo padidinimą. Šiuo metu mes kalbame apie taupimą, apie biudžeto stabilumą ir panašiai. E, tačiau aš e, būčiau už e, perskirstimą. Kaip komisijos pirmininkas sakė, aš norėčiau paraginti komisarus nuvažiuoti nacionalinius parlamentus ir ypač į Ispanijos parlamentą, ypač ekonomikos reikalų e, komitetą. Dabar, ponia e, Rydna, ačiū pirmininkė. Mes turime aptarti du pagrindinius klausimus. Visų pirma, mūsų politikos esmę ir metodą, kurį naudojame tai politikai sukurti. Dėl politikos turinio. Aš manau, kad rekomendacijų e, kokybę galima patikrinti tik tais pagal rezultatus. Nuo 2008 jau praėjo šeši metai, o Europa stagnuoja, e, susidurime su deflecija, nedarbu. Tai tik pabrėžia didžiulius, didžiulį vidinį disbalansą. E, kita problema yra metodas Manau, kad turėtume pasinaudoti e, šito momentu ir e, siekti e, bendruomenės metodo. Būtent dėl to balsavo šis parlamentas pasibaigus kadencijai, besibaigiant kadencijai. Galiausiai šioje ekonominėje situacijoje turime daugybę skirtumų. Yra labai pavojinga kai reikalaujama laikytis taisyklių, tačiau nesiūlomas lankstumas. Mums reikia tokių taisyklių, kurios būtų naudingos visai Europai ir nes, nesu, neišbalansuotų vidinių skirtumų. Ačiū už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar norėčiau suteikti Italijos senato atstovui žodį. Panas Gereri, ačiū pirmininkė. Aš sutinku su tuo, kad uh, E, norint įveikti e, šios dienos iššūkius, e, visi, visos ES institucijos turi veikti veiksmingiau. Reikia veiksmingesnės politikos, kurie atgaivintų ekonomikos augimą europinių lygmenių. Antraip, populizmas ir skeptikai tik tai klestės. Dabar ekonomika stagnuoja Akivaizdu, kad reikia atlikti reformų, o taip pat e, vykdyti tokią subalansuotą politiką, kad būtų imamasi veiksmų įvairiais lygmenimis e, e, - monetariniu, fiskaliniu lygmeniu. Tai turėtų skatinti paklausą ir ekonomikos augimą. E, reikėtų imtis veiksmų visoje Europos zonoje, Europos Sąjunga, ne vien tik tais nacionalių lygmenių, kaip kad praeitie. Yra svarbu koordinuoti nacionalinės politikas, bet tik iš europinės politikos e, yra akivaizdžiau, e, koks fiskalinės politikos junginys turėtų būti vykdomas. Reikėtų pagerinti e, sprendimų prieimimą, vadovauti sustiprintų e, bendryjų požiūrių. Taip pat reikėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp komisijos, Europos komisijos tarybos, o taip pat Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų. Mano pagrindinė mintis yra ta, kad reikėtų, jog viskas mažiau priklausytų nuo tarybos sprendimų ir mažiau priklausytų nuo stipriausių ES valstybių narių, kaip kad būdavo per pastaruosius metus. Dėkoju. Toliau panas Runko iš Vokietijos Bundestago. Ačiū pirmininkė, vyksta tikrai labai įdomi diskusija. Aš norėčiau pritarti e, anksčiau E, pasisakiusiems kolegoms, o taip pat ir ponui Junkeriui. E, buvo kalbėta apie tai, kad kaip mes e, žavimės arba stebimės graikų drąsa. Kalbame dabar apie biudžetą, apie dabartinę padėtį ir iššūkius. Pažvelkime į situaciją Graikijoje. Tenka pripažinti, kad šios šalies padėtis yra tragiška. Panas Junker sakė, kad reikėtų įvertinti įvykdytų programų, trojkos programų Graikijos socialinės pasiekmes. Man atrodo, kad kol kas toks vertinimas dar neįvyko arba jis buvo ignoruojamas. Aš manau, kad mes turime padiskutuoti ir apie korekcinės priemonės. Thank you. <coughs> Galbūt reikėtų vadovautis liberalesniais kriterijais ir šiek tiek keisti požiūrį. To reikalauja, apie tai kalba ir Nobelio premijos laureatai, ekonomistai, komentuodami ES ekonominę politiką. Galbūt vertėtų padiskutuoti apie progresyvę mokesčių politiką, taip pat ir socialinės atkūrimo programas, ypač pietų Europoje. Pane Gilkinė, ponas Gilkinė iš Belgijos parlamento. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju, kad pakvietėte mus dalyvauti šiame renginyje. Šis susitikimas yra svarbus, bet e, jo neužteks, kad išspręsime demokratinio deficito problemą. Yra e, aplinkosauginiai, socialiniai disbalansai visoje Europoje. Tačiau tai yra geras renginys, geras žingsnis į priekį, pradedant atkurti šią pusiausvirą. Europos e, centrinio banko priemonės, socialinės politikos e, reformos, bet atsižvelgiant į defliacijos kontekstą ir tai, kad mes nejome tinkamas kryptimi, rodo, kad reikės dar padirbėti. E, ponas Junkeris minėjo investicijų investicinį planą, kad jis e, galbūt pakeis kitas nacionalinės politikas. E, jis kalbėjo apie valstybių narių realias investicinės galimybės. Tačiau, ka, ka, kasgi realiai bus daroma su tomis investicijomis? Taip pat noriu paklaus, pa, pasakyti, kad mums būtina vizija, energetinė vizija. Nusistatyti reikia aiškius e, tikslus, kaip pasieksime Europos autonomiją energetinėje srityje, kaip užtikrinsime darbo vietų augimą, taip pat geostrateginė prasme, kaip elgsimės. Europa čia turi suvaidinti svarbų vaidmenį, prisidėdama prie e, taikos palaikymo kontinente. Taip pat vidutinė, artimuosiuose rytuose. Taip pat trečias klausimas yra susijęs su gilinimu. Mes kalbėjome apie biudžeto aspektus, apie kontrolės aspektus, bet reikia taip pat daryti pažangą ir kalbant apie finansinį harmonizavimą, taip pat socialinius projektus. Reikia ir šiuos elementus padaryti mūsų prioritetais. Dėkoju. Dėkoju toliau panas Simon iš Europos parlamento. Ačiū. Praėjusį sekmadienį vykę rinkimai mums kai ką parodė Jeigu mes e, konstruktyviai neselgsime, laimės e, tik tie, kurie nori sužlugdyti mūsų Europą, kurie nori sužlugdyti ir eurą. Europa e, bandė viską tam, kad galėtų padėti tokiams šalims, kai kada mes padarėme ir klaidų, tai yra normalu. Situacija valstybėse narėse labai skiriasi ir nėra e, tokio recepto, kuris tiktų visiems. Europos komisija e, bandė atsižvelgti į visas valstybės narės, apie tai buvo kalbėta šiandien ryte. Viena vertus buvo bandoma sukurti lankstumą, antra vertus e, negalima e, visiškai paleisti vadelių dėl biudžeto konsolidavimo. Europ... Komisija kalba apie investicijų skatinimą, bet be naujų įsiskolinimų prisėmimo. Pagalvokime apie tai, ką pasakė ponas Juncker. Mes šiandien iškeliame daug klausimų, daug klausimų kyla ir mūsų piliečiams ir manau, kad atsakymai slypi būtent Junkero plane. Mes e, šiandien e, jau girdėjome daug įvairių nuomonių. Jeigu mes kaip e, nacionaliniai parlamentai, o taip pat ir Europos parlamentas nesugebėsime uh, E, tinkamai diskutuoti, tai e, piliečiai tikrai e, netikės, kad mes bandome Europą sugražinti jos tikrai kelią. Jeigu mes to nepadarysime, tai tikrai mums kils problemų per visus ateinančius rinkimus ir aš tikrai nemanau, kad tai yra mūsų tikslas. Ponės ir ponai, tikrai turime labai nedaug laiko kad buvo perskaitytas kalbėtojų sąrašas, kurie dabar pasisakys. Dar paskui ir trys mūsų pranešėjai turės e, galimybę trumpai e, pasisakyti. E, po 11.15 prasidės komitetų posėdžiai. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad ne manipuliuojamos palūkanos, bet tikros rinkos kainą atidirbančios palūkanos yra integruotos rinkos užtikrinimas. Palūkanos augo nuo, krito nuo 8 iki 3 ir iki 2010 metų šalis E, nebuvo perspėjimas apie tai, ar jų ekonomika buvo vykdoma teisingai. Šalės e, e, skir, rinkosi skirtingas politikos kryptis dėl konkurencingumo, fiskalinės atsakomybės, struktūrinių reformų. Ir šiandieną tai sumažina palūkanų poveikį, harmonizuoja jas ir uh, būtent reformų, ekonominėms reformoms spaudimą daro būtent e, palūkanos. Ir todėl Europos e, valstybės turi priimti daug rimtesnės taisyklės dėl palūkanų nustatymo. Turėtų būti nustatytas tam tikras vertinimų, tam tikra vertinimų lentelė, tai gali būti e, palūkanos pagal kurias galima būtų formuoti savo politiką. Tada e, visi galėtų e, žinoti, tarp jų ir piliečiai, kad vyriausybės vykdoma politinė, ekonominė politika buvo teisinga. Ačiū. Ačiū, ponė Zasi. Dabar ponas Kukuma iš Kipro parlamento. Dėkoju. Aš norėčiau prisiminti pono Junkerio komentarus dėl sudėtingų mechanizmų Europos lygmenių. Mes turime dviejų, šešių direktyvų paketus Europos semestrą. Visą tai tampa labai sudėtinga, tačiau aš nesu tikra, kad bus įmanoma tai supaprastinti ir sugebėti toliau vykdyti tokią politiką, kuri būtų taikoma skirtingai ekonomikai skirtingose valstybėse narėse. Viena yra apibūdinti architektūrą ir jos įvairius komponentus, o visai kita yra, kas iš tiesų gali būti įgyventinama realybėje. Visos šio, visi šie tikslai nebūtinai atitinka tikrasias problemas skirtingose ES ekonomikos srityse. Ir sutinku su tuo, kad mes turime ieškoti bendros krypties. Jeigu mes investuosime į taupimą, jeigu tai yra mūsų galutinis tikslas, e, tai tai neįspręs skirtingų atskirų šalių problemų. Taip pat buvo paminėta, kad jeigu kepsnys sudegė, tai nėra mėsininko kaltė. Jeigu gali būti blogas receptas, o receptas yra blogai valstybėje. Dabar ponė Vesaitė iš Lietuvos parlamento. Uh, thank you, Mr. President. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritariu poniai Čiganė, kad nacionalinės vyriausybės vangiai įgyvendina komisijos E, rekomendacijas dėl struktūrinių reformų, kartais, e, kurios atrodo ganėtinai pagristos. Galbūt e, valstybėms narėms tai turėtų būti saistantis reikalavimas. Kitas mano klausimas būtų dėl investicijų plano, tai yra Junkerio plano. Tai yra optimizmo suteikiantis dokumentas, tai yra investicijoms didinti, kurti darbo vietoms, kurti. Tačiau kasgi iš to gaus naudos? Galbūt pasiturinčios valstybės, kurios jau pakankamai gauna kofinansavimo. O tie, kurie labiausiai ekonomiškai, kuriems to labiausiai reikia ekonomiškai, naudos iš šio plano negaus. Ačiū. Vielen Dank, Frau Weseite. Frau Matthias aus dem Europäischen Parlament. Pone Matijas iš Europos parlamento. Eh, um Ačiū, ponė pirmininkė. Norėsiu pakartoti mintį, kuri jau buvo išsakyta. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų kolegas, visi eh, kalbėjom e, E, apie e, pažangą, apie šiaip jau rimtą e, ekonominės valdysenos įvertinimą ir kartu atsižvelgiant į pasiektus iki šiol rezultatus. Buvo pasakyta, kad m, iš tikrųjų nepasiekta pakankamai rezultatų, kuriais būtų galima įtverti, įtvirtinti ekonomikos pusiausvyrą. Ir dabar vėlgi buvo pasakyta minčių apie investicijų planą, esą, kad juo nepakankamai galės pasinaudoti valstybės, ypač pietų Europos valstybės, kurioms daugiausia reikia investicijų. Apskritai mūsų sistema gana pavojinga, kalbama apie ūkio augimo priemonės, bet ne vien tik tai apie jas reikėtų kalbėti, tam, kad užtikrintume ūkio augimą reikėtų pirmiausia mm, ištrinti tam tikrus e, netolygumus tarp valstybių narių e, ūkio e, padėties ir kartu pasirūpinti užimtumo skatinimu. Tik tokiu būdu galėsim įveikti problemas. Ačiū, netrukus suteiksiu žodį trims mūsų pranešėjams, bet prieš tai noriu pasakyti štai ką. Deja, ne visiems e, buvo suteikta galimybė pasakyti, kurie buvo įsirašę kalbėtojų sąrašą. Aš labai atsiprašau. Vėliau e, prasidės e, komitetų posėdžiai PHS 3C005. Ten įvyks ekonominių reikalų komiteto posėdis. Užimtumo e, komitetas posėdžiaus vienu aukštu žemiau PHC 1002. E, Na, o biudžeto reikalų komitetas sustiks būtent šioje salėje. Taigi, ekonominių reikalų komitetas PHC 3050 E, toliau užimtumo komitetas 1002 e, ir biudžeto reikalų komitetas šioje salėje. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų trims pranešėjams. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Sako panas Bartlė. E, iš tikrųjų, mes išgirdome, kaip skiriasi valstybių narių pozicijos. E, komisijos pirmininkas Junkeris e, kalbėjo apie tai, kaip svarbu pasilikti, pasirinkti tinkamą kryptį. Apie tam pritarė ir ponas Simon. Aš labai norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą diskusijoje. Pone Čigane. Really Iš tikrųjų, buvo kalbama apie dvi politinės alternatyvas - arba finansinę atsakomybę, ar didesnis, išlai, didesnis išlaidos ir stimuliavimas. Aš nežinau, iš kur lėšos tam stimuliavimui galėtų būti paimtos, jeigu valstybė negali pasiskolinti finansinėse rinkose, kaip jinai gali stimuliuoti augimą. Antra, aš norėčiau pantrinti, kams, ką sakė ponas Junkeris, kad mes neturėtume laikyti subalansuoto biudžeto taupimo biudžetu. E, subalansuotas biudžetas yra protingas biudžetas. Negalima išleisti daugiau nei uždirbi, tai yra logiška. Antras klausimas apie struktūrinės reformas. Nepritariu kolegoms, kurie sako, kad struktūrinės reformos skatina nedarbą ir lėtina ekonomikos augimą. Taip nėra. Jeigu norite, kad pasiteisintų investicijų paketas, turime gyveninti struktūrinės reformas, kadangi jeigu ekonomika struktūriškai nebus reformuojama, investicinis paketas jos nepasiteisins ir nesneš laukiamos naudos. Taip pat manau, kad didelis, didelė neligybė taip pat susijusi su nepakankamomis struktūrinėmis reformomis daugelėje valstybių narių. Pakomentuosiu ir e, finansinio stabilumo susitarime esančiamis lankstumo nuostatomis jas reikia labai atsargiai naudoti. Žinoma, kalbant apie investicijas, reikia numatyti didesnį lankstumą. Tačiau neturėtume e, tapti pernelyg lankstus, nes matome, kad dabartinis finansinio ir ekonominio koordinavimo mechanizmas akivaizdu pasiteisino ir atnešė sėkmės. Dėkoju dabar ponė Perės. Dėkoju pirmininkė. Diskusijos buvo turtingos ir e, norėčiau pabrėžti kelis svarbiausius aspektus taip pat e, reaguodama į pasisakymus. Žanklodas Junkeris citavo pirmininką Šulcą ir sakė, kad mes nelaukėme Graikijos rinkimų rezultatų, kad pasikeistume. Ir aš tikiu, kad šio parlamento darbas kaip tik ir yra tokio pobūdžio. Mes turime atsižvelgti į trejato e, rezultatus ir kitus aspektus, su kuriais susidurėme reform, struktūrinės reformos, e, aišku, kelia pavojų, kad viskas susikomplikuos, bet man atrodo, kad negalima e, nusigręžti nuo apmokestinimo klausimo. Reikia numatyti tam tikrą mechanizmą, kaip e, tinkamai paskirstyti lėšas, nes dabartinis mechanizmas nepasiteisina. Taip pat reikia pradėti diskusijas ir pripažinti, kad ateities kartoms nepakankamo investavimo klausimas turbūt bus dar svarbesnis negu kad įsiskolinimo klausimas, kai nėra nei augimo, nėra augimo. Toliau. Investicinis Junkerio planas nieko net neš, jeigu jisai nebus efektyviai įgyvendinamas ir nebus užtikrinta ekonominė valdysena. Dėl struktūrinių reformų niekas nesako, kad nereikia struktūrinių reformų, bet visi turi savęs paklausti dėl to, kaip jas įgyvendinti, kaip įtraukti partnerius, kokiu ritmu ir kokie e, aspektai jas padarys veiksmingomis. Dėkoju. Mane. Labai ačiū, pana Beres. Gerbiami ponai, gerbiamos ponios, to baigiame pirmą diskusijų etapą. Po 11.15 savo darbą pradės trys komitetai. E, prašau e, e, nepamiršti, kad plenarnė sesija tęsime po pietų.